tvirtintas mandatas pagal 70A taisyklę ir bus paskelbtas patvirtintas tekstas. O dabar prasideda balsavimai visų pirma ES ir Irako partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas. Pirmas punktas, pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Toliau pakeitimas numeris 8, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Trečias pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, aišku, kad atmesta. Toliau 21 pakeitimas, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Ar jau visi kolegos pabalsavo? Baigiame balsuoti. Pritarta. Toliau 22 pakeitimas, vėlgi vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Ar jau visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Ir šis pakeitimas patvirtintas toliau. Devintas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Dešimtas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Septynioliktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Vienuoliktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 12, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 13, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Toliau 23, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Panašu, kad atmesta. Atmesta. Toliau 24. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patikrinkime elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti dėl 24 pakeitimo. Ar jau visi kolegos pabalsavo? Baigiame balsuoti. Pritarta. 18. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 14 atkrenta 15, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta 16, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta 19 D, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta 20 pakeitimas atskiras balsavimas, vartinis balsavimas dėl pirmos dalies Ar jau visi pabalsavote? Panašu, kad tai balsavimas baigtas. Pritarta. Antroji dalis. Vėlgi vartinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Ar jau visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. Penktas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Šeštas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, ketvirtas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta, septintas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Visas rezoliucijos projektas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Dabar galime pereiti prie Mauro pranešimo. Pradedame balsuoti, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pritarta. Labai sveikiname pranešėją. Toliau dėl laikinojo ekonominės partnerystės susitarimo tarp Europos bendrijos ir rytų bei pietų Afrikos valstybių, atsižvelgiant į dabartinę padėtį Zimbabvėje. Pradėkime nuo GUE rezoliucijos, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Toliau žaliųjų rezoliucija, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta Toliau balsuojame dėl visos EPP, SD ir ALDA bei ECR rezoliucijos. Kas už, kas prieš. Tai yra septintas pakeitimas, kas susilaiko atmesta. Aštuntas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Devintas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patikrinkime elektroniniu būdu. nes buvo neaiškus rezultatas. Balsavimas prasideda ir baigėsi. Pritarta. Dešimtas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Dvyliktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Toliau e, pirmas paragrafas, tryliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Toliau e, pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, e, pritarta. Antras pakeitimas, balsavimas dalimis, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, taip pat pritarta. Trečioji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta ketvirtoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patikrinkime elektroniniu būdu, pradedame balsuoti. Ar jau visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Pritarta. Toliau 14. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 11. Pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Penktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Šeštas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Trečias, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Toliau vardinis balsavimas dėl viso teksto e, pradedame balsuoti. Ar jau visi kolegos pabalsavo? Panašu, kad tai baigiame balsuoti. Pritarta. Dabar galime eiti prie Kasparį pranešimo vardinis balsavimas. Pradėjome balsuoti. Ar jau visi kolegos pabalsavo? Panašu, kad tai baigiame balsuoti. Pranešimas patvirtintas, sveikiname pranešėją. Toliau pranešimas dėl valstybės pagalbos modernizavimo. Pirmas pakeitimas, balsavimas dalimis, balsavime dėl pirmos dalies, vardinis balsavimas, ar visi pabalsavote? Panašu, kad tai balsavimas baigtas. Pritarta, toliau antroji dalis, vėlgi vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Ar jau visi pabalsavote?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 pradinio teksto pirmas punktas, atsiprašau, trečias punktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Toliau, originalaus teksto dešimtas punktas, trys dalis, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Trečioji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Tryliktas punktas, vėlgi dvi dalis. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Keturioliktas punktas, vėlgi dvi dalis. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Visas rezoliucijos projektas su pakeitimais, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Dabar galime pereiti prie pasiūlymų dėl rezoliucijų, dėl naujų gaisrų tekstilės fabrikuose aukų, visų pirma, Bangladeše. Visų pirma, ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Toliau po dešimto punkto yra du pakeitimai, kurie yra identiški. Balsuokime iš karto dėl jų abiejų vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Ar visi kolegos jau pabalsavo? Panašu, kad taip baigiame balsuoti. Atmesta. Po 11 punkto. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pritarta antroji dalis, Vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Ar jau visi pabalsavote? Veikiame balsuoti. Pritarta. Toliau po C e, preambulės dalies trečias pakeitimas, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Atleiskite, sako pirmininkas, tik trečias punktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Dabar visas rezoliucijos projektas, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Pritarta, labai ačiū. Toliau dėl masinio naikinimo ginklo neplatinimo konferencijos ir atitinkamų rekomendacijų. Bendras rezoliucijos projektas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Visi kiti pakeitimai tokiu būdu atkrenta. Kitas e, punktas tai yra reglamentas dėl privalomas tam tikrų iš trečiųjų šalių importuojamų prekių kilmės šalies nuorodų. Balsuokime dėl viso rezoliucijos teksto, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pritarta, visi kiti pakeitimai atkrenta, na ir galiausiai dabartinė padėtis tarp ES ir Mercosur. Po pirmo pakeitimo yra C, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Atsiprašau, atmesta. Toliau 11 punktas, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Ar jau visi pabalsavote? Taip, baigiame balsuoti. Atmesta. 12 vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Ar jau visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. Ketvirtas punktas, ketvirtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 13. Vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Ar jau visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. Penktas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. Šeštas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. Septintas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. Toliau B preambulės dalies antras pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Aštuntas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Po C pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Devintas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Toliau visas rezoliucijos projektas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patikrinkime elektroniniu būdu. Nelabai gerai matosi. Atleiskite. Patikrinkime elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. Pritarta. Labai ačiū visiems. Skanaus. Gero apetito.